teisės aktų perkelimą į Europos teisę. Ačiū pirmininkė. Labai ačiū, ponė Damanakė. Diskusija baigta. Balsuojama bus rytoj 12 val. Toliau klausimas žodžių komisijai dėl ES ir Mauritanijos žvejybos partnerystės susidarimo. Ir pirmiausia, ponė Fraga, prašom. Pirmininkė, žvejybos partnerystės sustarimas su Mauritanija baigė galioti 12 metais 1 Liepos. Ir aišku, kad kodėl komisija paprašė įgaliojimų dėrėtis dėl na, atnaujinimo. Tie įgaliojimai taryboje jau buvo nagrinėjami ir greitai bus sutikti. Atsižvelgiant į sutarties 281 straipsnį, kuris suteikia parlamentui ypatingas galės patvirtinant žvininkystės susitarimus, mes patikėme savo ketinimus pasinaudoti visomis galimybėmis, kurias mūsų tikė sutartis ir tarp institucinis e, susitarimas, kad galėtume dalyvauti darybose dėl žvejybos susitarimų. Ir turi, turime turėti teisę gauti visą informaciją, taip pat kaip ir taryba. Mes manome, kad turime dalyvauti procese nuo pat pradžių, kai patvirtintas darybų mandatas ir žvejybininkystės komitetas todėl nusprendė, pradėti šios procedūros taikymą nuo Mauritanijos susitarimo. Tai, susiję, tai pirmiausia reiškia klausimo pateikimą, e, siekiant gaunant informacijos apie būsimas darybas ir taip pat parengti rezoliucijos projektą dėl susitarimo su Mauritanija. Šios prašymus turi turėti galvoje darybininkai ir tai turi būti galutinio protokolo dalis. Susitarimas su Mauritanija yra svarbus tai šaliai ir ES. E, Mauritanijai tai reiškia 29 procentus pajamų į jos nacionalinį biudžetą, o ES tai yra vienas iš trijų bendrų susitarimų, kuris dar kol kas galioja. Ir tai reiškia įvai, galima įvairi žuvininkystė, o tai yra labai svarbi, kad e, būtų užtikrintas žuvies tiekimas ES rinkai. Šis sustarimas e, svarbus ir ta prasme, kad iš patirties mes galime teikti pasiūlymų, kurie gali atsispindėti rezoliucijos kompromise, dėl kurio darėsimės su politinėmis frakcijomis. Taip pat e, kyla e, nerima keliančių dalykų pagal dabartinį protokolą. Paminėsiu keletą. Visų pirma, svarbu, kad parlamentas galėtų pasisakyti dėl finansinių aspektų atsižvelgiant į šio sektoriaus svarbą ir dėl žvejybos administracijos Mauritanijoje, plėtojant e, žvejybos politiką, kurie turėtų būti tvari. Taip pat e, bendrasis mokslinis komitetas turi vaidinti svarbesnį vaidmenį, turime užtikrinti, kad jis veiktų teisingai, įvertinamas išteklius, ir teikdamas rekomendacijas dėl biologinės žuvų populiacijos būklės. Taip pat ir dėl žvejybos galimybių e, tose zonose, kur e, žvejoja mūsų laivynai. Taip pat reikia geriau suprasti kitų nebendrijos šalių sugavimus. E, tai reiškia, kad reikia gauti specifinių detalių, nustatant tai, ką Mauritanija gali pasiūlyti. Taip pat e, reikia kalbėti apie tai, kad e, dėrybininkai turėtų, turėtų galvoje laivynų poreikius e, ir išvengtų pagundų susitarti dėl bereikalingų perteklinių galimybių. Kai darbas dėl žvejybos galimybių, taip pat reikia kalbėti ir apie techninės priemonės, kad būtų užbaigtas tas netitikimas kai e, mokama už išteklius, kurių neįmanoma sugauti. Taip pat reikia patikslinti, kaip Mauritanija panaudoja, panaudoja kontrolės, kontrolės skyrius įrašytus protokole. Taip pat galima naudoti alternatyvius metodus, panaudojant e, įvairius kintamuosius. Taip pat abi šalis turi gerbti sustarimus dėl ginčių sprendimo ir jie taip pat turėtų atsispindėti naujame protokole. Komisarė, mes darybos, kaip darybininkės, norime paprašyti, kad jie atsižvelgtų į mūsų keliamus klausimus, kurie bus įtraukti į rezoliuciją, kurią patvirtinusime kitoje plenarinėje sesijoje. Na ir žinoma, mes atidžiai stebėsime tas darybas iš savo pusės. Ačiū. Pone Dabanakį, prašom. Prezidentė Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti poniai Fraga, žuvininkistės komiteto pirmininkiai, už tai, kad e, yra patektas šis klausimas. Aš turiu iš karto pasakyti, kad džiaugiuosi, jog Europos parlamentas dalyvauja šiame procese. Aš iš esmės pritariu jūsų e, išsakytam susirūpinimui ir galiu jūs patikinti, kad mes viską darome, kad viskas baigtųsi kuo geriau. Šiek tiek norėčiau Jums pateikti informacijos apie tai, kaip dabar yra rengiamas susitarimas tarp ES ir Mauritanijos. Šio uh, susitarimo tikslas yra išsaugoti. Uh, žuvies išteklius ir užtikrinti tvarę žunkystę, bet to mes stengiamės kovoti su neteisėta žvejyba bei gerinti uostų infrastruktūrą ir apsaugoti jūrų aplinką. Uh, žvejybos galimybės buvo apribotos pagal šį susitarimą ir taip pat mes sugriežtinam reikalavimus, kurie yra taikomi laivų savininkams. Tačiau be abejo, ne viskas yra spręsta ir mes dabar svarstame, kaip galima būtų pagerinti situaciją. Ir aš pritariu poniai Fraga, kad situaciją tikrai reikia gerinti. Susitarimas su Mauritanija finansinė prasme yra pats svarbiausias yra pasvarbiausias iš visų mūsų turimų žuvininkistės partnerystės sustarimų. Ir todėl komisija dabar svarsto, ar nereikėtų nustatyti griežtas sąlygas susijusias su uh, e, atskiriu, atskiriams sektoriams skirta para, uh, parama pagal naują protokolą. Mes galvojame, kad reikėtų atskirti e, paramos išmokas nuo atskiriems sektoriams skirtos paramos. Be to mes e, manome, jog būtina užtikrinti, kad e, būtų mokamos ir toliau prieigos mokesčiai ir kad būtų toliau leista netrukdoma žvejoti mūsų laivams. Sektorinė parama 2008 ir 2009 metais vykdymo rodikliai buvo labai geri, tačiau 2010 metais e, sektoriams e, skirtos paramos įgyvenimo lygis buvo labai menkas, jis sudarė tik tai 52 procentus viduržėmio jūros regione. Tai pasakytina ir, e, ir apie Mauritanijai skirtas lėšas. Praeitais metais buvo nuspręsta padalinti sektorinę paramą į dvi dalis. Be to, komisija ne, neišmokėjo 9 milijonų iš numatytų 18, tai yra pusės, pasakius, kad išmokės juos, juos tik tuomet, kai bus pagerinti e, lėšų įsisavinimo rodikliai. 2011 metų antroje pusėje turėtų būti pagerinti ir apskaitos standartai. Ir mes tikimės, kad dėl to e, bus užtikrinta iš mūsų lėšus, iš tikrųjų, iš tikrųjų pasiekė atskirius sektorius. Naujame protokole, kuris turėtų įsigalioti 2012 metų rūpjūčio pirmą dieną, bus numatyta ir žmogaus teisų ir demokratijos stiprinimo nuostata. Jei bus patvirtintas mums suteiktas e, darybų mandatas, tikiuosi, kad taryba jį patvirtins e, netrukus. Po įsigaliojus naujam reglamentui komisija pradėjo glaudžiau bendradarbiauti su Mauritanijos priežiūros institucijomis tam, kad būtų kovojama su neteisėta, nedeklaruojama ir neglamentuojama žvejyba. Uh, ir atitinkamai mes ketiname pakoreguoti šį reglamentą. Be to, mes atsižvelgiam ir Mauritanijos veiksmų planą, kuriame yra numatyta supaprastinti Europos privačių įmonių, Europos ir Mauritanijos bendrų įmonių veikla turėtų būti pagerinta, siekiant taip pat geresnės viešo ir privataus sektorių partnerystės. Ponas Kadek. Merci, monsieur le président. Dėkoju, ponė pirmininkė, komisarė, gerbėmėjai kolegos. Pagal Lisabonos sutartį Europos parlamentas turėtų pritarti visiems susitarimams, kuriuos pasirašo e, Europos komisija. Tai reiškia, kad Europos parlamentas turėtų būti tinkamai informuojamas apie tai, kaip yra rengiami e, visi dokumentai. Protoko, žvejybos protokolas su Mauritanija reikės e, atnaujinti 2012 metų. Šia, šis susitar, susitarimas finansinė prasme yra svarbiausias. Tai taip pat yra vienintelis e, susitarimas, pagal galima žvejoti yra krevetes ir moliuskus. Ir aš žinau iš Mauritanijos atstovų, kad šis protokolas bus tikrai labai e, svarbus. Dėl e, to, kad stokojama yra tinkamos infrastruktūros, negali tinkamai būti vykdoma vietos žvejyba ir tam ES galėtų skirti lėšų. Nes dabartinės situacijos tikrai negalime paaiškinti. Mauritanijos įstaigos taip pat e, naudojasi ir satelitinės priežiūros e, sistemomis. Be to, yra taikomas per nelik didelis e, mokestis ir tai sumažina žvejybos e, galimybės. Be to, Mauritanijos vandenyse diskriminuojami yra Europos laivai. Neturėtume netinkamai neįvertinti Kinijos įtaką. Kinija e, turi nemažai bendrų įmonių su Mauritanija, Ir šių įmonių laivai plaukė su Mauritanijos laivais, su Mauritanijos vėliava. Ir šiems laivams nėra taikoma jokia sanitarnė ar kokia kontrolė. Ir aš manau, kad būtina sugalvoti, kaip galima būtų šios laivus reglamentuoti tam, kad e, jie nesudarytų nesažinką konkurenciją Europos laivams. Sudarant e, Parengiant naujus e, dokumentus būtinas išverti visus šios minėtus dalykus ir manau, kad jūs turite glaudžiai bendradarbiauti su žuvininkystės komitetu Europos parlamente. Chambers, <clears throat> um... Na, nepamirškime, kad mes dirbame ne tik čia, mes turime dvi uh, darbo vietas. Į protavulėtą socialistą. Ačiū, pane pirmininkė. Socialistų iniciatyva. Yeah priimti rezoliuciją dėl Mauritanijos siekiama užpildyti spragą po Lisabonos sutarties įsigaliojimo. Europos parlamentui tenka žymiai e, apibrieštesnis vaidmuo priimant bendrus sprendimus visai Europai rūpimais klausimais. Europos parlamentas privalo ratifikuoti tarptautinius sustarimus, taip pat ir žuvininkystės. Tačiau mes negalime tinkamai atlikti šio darbo, neturėdami pakankamai informacijos ir negalėdami pilnai dalyvauti dėrybų procese. Ir iki šiol taip nevykdo. Nepaisant komisijos pastangų, apie kurias žinome, pagrindinė problema lieka parlamentas prašomas ratifikuoti susitarimus, kurie jau galioja ilgiau nei metai ir mes nesame informuojami oficialiai apie dėrybose pasiekiamą pažangą. Neseniai parlamentas susidūrė su sunkumais siekdamas <clears throat> susipažinti su dokumentais, kuriuose pateikima informacija apie ankstesnių susitarimų įgyvendinimą. Labai daug žvinkistės susitarimų reikia, turi būti peržiūrėti. Mes turime remtis problemų vengimo principų, siekdami taip pat e, užtikrinti ir atitinkamą naudą valstybėms, su kuriamis pasirašome susitarimus. Mauritanijos atveju būtina paminėti e, nelegalios žvejybos ir netinkamos žvejybos įrangos naudojimo problemą parlamentas privalo užtikrinti, kad su Mauritanija būtų pasirašytas geresnis sustarimas ir jis tinkamas būtų įgyvendinamas. Tinkamas būtų įgyvendinamas, ponas Haglund. Ačiū. Pirmiausiai įžangai. Noriu pasakyti, kad prieš metus lankiausi Mauritanijoje, kad e, įsitikinčiau asmeniškai, kaip viskas veikia. Turiu pripažinti, kad e, ne viskas veikia taip, kaip pageidautume, turint omenyje mokesčių mokėtojų padėti ir vaidmenį. Mes išleidžiame šiam tikslui 5 milijonus eurų Taigi klausimas e, susijęs su šiuo susitarimu svarbus ne tik mums, tačiau taip pat ir Mauritanijos pusiai. Privalome pasakyti, kad strategija Europa 2020 e, komisija kalba apie tai, kaip Europa turėtų pagerinti pasirašymus susitarimus. Manau, kad padėtis keičiasi, paklausa kinta, e, todėl kyla klausimas, kaip yra naudojamos turimus lėšus. Privalome nepamiršti, kad susitarimuose kalbama ir apie tai, kad būtina remti e, pajūrio žvejybą, vietinės žvejų bendruomenės, tačiau e, tikrovėje smulkių žvejybos įmonių lieka vis mažiau. Taigi privalome atitinkamai pakeisti šios savo tikslus ir jų gyvendinimo priemonės ateityje. Pasirašant tokius susitarimus, mums tenka atsakomybė, kadangi dalyvaujame sprendimų prieimimo procesuose, todėl privalome kitaip pažvelgti tam tikrus dalykus, tam tačiau mums reikalinga informacija kurios šiuo metu neturime. Privalome reikalauti iš komisijos tą informaciją suteikti. Ačiū, ponė Liobin. Ačiū, ponė pirmininkė, komisarė, kolegos. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad pritariu komisijos e, ketinimams, kurie išdėstyti darybos, darybos e, gairėse. Žmogaus teisų ir demokratinių principų e, straipsnis yra puiku. Dialogas dėl, dėl sektorinės politikos stiprinimo taip pat yra labai gerai. Deja, esame sutarime, matome, kad taip niekada nebūna. Be to, kalbama apie tai, kad ES laivai galėtų sužvėjoti perteklinę e, žuvų išteklius. Tačiau, nepaisant to, e, ES traleriai dažnai e, konkuruoja su vietiniais žvėjais ir tikiuosi, kad ta žvejyba bus sumažinta ateityje. Taip pat reikia atsižvelgti į mokslininkų rekomendacijas. 2010 metų darbo grupė e, nustatė, kad įvairių žuvų, paskatant e, sardinės ir kitas žuvis, buvo per daug išvejojama. O kai kalbama apie demersinės žuvis, tai biomasė sumažėjo 75 procentais Mauritanijos kontinentinė šelfe nuo 2007 metų. Taigi trumpai, kokių perteklinių žuvų komisija tikisi rasti Mauritanijoje. Ir aš tikiuosi, kad ES e, teiks e, sektorinę pagalbą Mauritanijai, netgi jeigu žvejybos galimybės bus sumažintos. Negalime išžvejoti iš, iš tų vandenų, po to e, smogėti už žvėjoto žuvis ir pasitraukti. Ačiū toliau, ponas Ferreira. Ačiū, ponė pirmininkė, komisarė. Bendryje su Mauritanija turi tokius sustarimus jau 20 metų, 15 metų numatyti aiškus tikslai dėl tvarios žuvininkystės. Šiandien reikia kalbėti apie tai, kokie yra tokių sustarimų praktiniai rezultatai. Žuvininkystės sektorius Mauritanijoje yra labai žemo lygio vis dar nepakankamai plėtojama giluminė žvejyba ir žuvų perdarimas. E, netinkamos sąlygos žuvų iškrovimui, reikia gerinti e, žuvų ūkių plėtrą, kontrolę, stebėjimą ir taip toliau. Tie tikslai tiesiog yra vien tik popierį, pažangos šiuose srityse pasiekta mažai. Visą tai pirmiausia susiję su pinigų pervedimu už tai, kad panaudojami to šalies ištekliai. Tačiau šalis neturi galimybių pati išnaudoti tų savo išteklių dėl to, kad jie neturi galimybių perdirbti ir parduoti žuvį. Mes turime siekti Mauritanijos sukurti e, gerovę, kurti darbo vietas ir panašiai. Todėl labai sunku suprasti, e, kad nėra tinkamų galimybių uh, iškrauti žuvis pakrantėje, kuri tęsiasi 600 km. Todėl nemaža dalis žuvies pagaunama Mauritanijoje, iškraunama kitų šalių uostose. Tai turi e, atsispindėti ES bendravimo e, aspektuose tam, kad e, tas bendravimas būtų naudingas visiems. Ačiū. Toliau ponia Patraunėvis. Ačiū, pirmininkė. Komisarė, žankystės susitarimai su trečiosiomis šalimis turėtų garantuoti tinkamą balansą tarp ekonominių teisių ir tvarios žvininkystės bei aplinkos saugojimo. Todėl ES turėtų e, eksportuoti gerą žvejybos praktiką į kitas šalis ir tai prisidėtų prie jūrų e, aplinkos išsaugojimo. Kalbant apie Mauritaniją, tai ypač svarbu darbo vietų kūrimas, skurdo mažinimas, sektorių infrastruktūros kūrimas yra svarbus tikslai, tačiau svarbiausia yra užtikrinti tvarę žvejybą, kovoti su, su nelegale, neatskaitinga ir nereguliuojama žvejyba. Taigi nepakankam, kad bendrijos e, laivynas e, laikysis visų taisyklių ir e, labai svarbu, kad visi, kurie e, žvejoja tame regione, turėtų laikytųsi tų taisyklių. Todėl reikia reikalauti iš kitų šalių, su kuriamis Mauritanija turi sustarimus, kad jos laikytųsi tos, tų pačių taisyklių kaip ir bendrijos laivynas. Kitaip, a, kitaip mūsų laivų savininkai bus nepalankioje situacijoje, o tvaraus žuvų išteklių valdymo tikslai bus e, na, neįvykdomi. Ačiū toliau, ponas Milana. Vieną minutę. Signor Presidente, signor Commissario, noi abbiamo, mio parere, due. Pone pirmininkė, komisarė, aš manau, kad mes e, susidurime su dviem problemomis. Vienas yra metodas, o kitas yra, ar e, šis susidurimas yra reikalingas, tai yra jo turinys. Taigi, pirmoji problema mes šiandien svarstame žodžių pateiktą klausimą ir dėkojame poniai Fraga už tai. Tačiau nepamirškime, kad įsigalios Lisabono sutarčiai Europos parlamentas įgyjo teisę dalyvauti derantis dėl tokių dokumentų ir todėl aš manau, kad mes turime laikytis aiškios strategijos. Bendra sprendimo procedūra egzistuoja ir ji gali egzistuoti tik tuo met, kai visos institucijos yra įtraukiamos į dėrybas nuo pat pradžios. Taigi turime uh, paminėti e, darbo metodą. Antras dalykas - susitarimas. Reikėtų įvertinti šių susitarimų poveikį. Tokie susitarimai neturėtų tapti vien priekybos susitarimais, kurie leistų mums už vieną eurą įsigyti vieną kilogramą žuvies Mauritanijoje. Turėtume įvertinti šių susitarimų poveikį e, aplinkai, užimtumui, turime įvertinti, ar šis sisterimas padės dėkti naujas technologijas, ar padės jas geriau naudoti turimus išteklius. Tokie sustarimai nėra vien priekybos sustarimai, tai pirmiausia yra žvejybos gerinimo sustarimai. Dėkuoju, ponė Barė. Ačiū, ponė pirmininkė. Liko vieneri metai ir po to turėtų įsigalioti naujas sustarimas. Aš manau, kad šis žvejybos sustarimas su Mauritanija yra gera padėties šalyje ir žvejybos sektoriaus gerinimo priemonė. Žvejyba sudaro 19 procentų Mauritanijos e, bendrojo vidaus produkto. Taigi tai yra labai svarbus sektorius. Mūsų santykiai su Mauritanija taip pat yra labai svarbus ir mes e, pasirašydami tokius sustrimus turime kovoti su nelegalia žvejyba bei skatinti darnę žvejybą. Reikėtų ir daugiau lėšų skirinti moksliniams tyrimams. Tam, kad e, mes įsiaiškintume, e, kaip galima būtų neišnaudoti ne, iš, ne, žuvies išteklių. Turime taip pat kalbėti ir apie tai, jog komisija turi nepakankamai administracinių gebėjimų tam, kad galėtų tinkamai prižiūrėti, ar šie sustrimai yra deramai taikomi. Mauritanijai reikia mūsų pagalbos. Todėl turime į dokumentą įtraukti demokratijos skatinimo ir žmogaus teisų nuostatą nes nepamirškime, kad tokie sustarimai gali padėti mums skleisti ir stiprinti demokratiją be kokio šalyje. Ponas Sančia prisėdo. Dėkuoju, ponė pirmininkė, komisarė. Man padarė didelį įspūdį tai, kad komisija paprašė, kad jie būtų suteiktas mandatas dėrėtis dėl naujo protokolo ir sustarimo e, atnauinimo. Manau, kad e, šias dėrybas reikėtų e, vesti remintis bendarbiavimo dvasia ir atsižvelgiantinu į naujų, naujas Europos parlamento galės. Šis susitarimas turėtų būti nukreiptas į ateitį ir jis turėtų padėti ES žvėjams ir išsaugoti savo pozicijas Mauritanijos vandenyse. Šis klausimas yra ne vien finansinis. Jis turėtų būti naudojamas kaip ir priemonė žmogaus teisėms stiprinti. Žvejyba sudaro vieną trečdalį, e, kaip sako kalbėtojas, Maroko bendro vidaus produkto. Todėl mes turime padėti šiai šaliai. Nepamirškime, jog svarbu yra kovoti ir su nelegalę žvejybą. Taigi turime tęsti darbą. Spontaniški pasisakymai, ponas Valenca. Yeah. Ačiū, ponia pirmininkė, gerbė komisijos narė. Europos Sąjungos žvejybos laivynas jau istoriškai žvėjo Mauritanijos vandenyse, dėl to susiformavo Rytų Afrikos ir ES atitinkami ekonominiai santykiai, kuriais išlaikomos darbo vietos regione. Tokiu būdu e, rytų, tai vakarų Afrika, priartėja prie ES žvejybos standartų. Atitinkami susitarimai su trečiosiomis valstybėmis turi strateginės reikšmės ne tik e, turint omenyje žvejybos laivyno išlaikymą, taip pat ir teikiant e, paramą Vakarų Afrikos valstybių plėtrai. ES tuo yra suinteresuota techninių protokolų laikymasis, kitų procedūrų laikymasis, tačiau yra būtinas tiek ES, tiek Mauritanijai, tiek visam regionui. Ačiū. Dabar pas Melceris. Ačiū, ponė pirmininkė atnaujintas žvejybos susitarimas su Mauritanija yra labai svarbus todėl kad kalba eina apie žvejybos susitarimą, e, kuris galiotų Šiaurės Afrikos regione, kurio, į kurį šiuo metu nukreiptos viso pasaulio akis būtina e, užtikrinti, kad žvejyba šiame regione vyktų remiantis ir laikantis aplinkos sauginių procentų, turint omenyje, kad e, iš šio žvejybos susitarimo Mauritanija gauna trečdalį savo biudžeto pajamų, galima įsivaizduoti jo ekonominę svarbą, tačiau jis taip pat naudingas ekonomiškai ir Europai. Taigi ekologijos principų laikymas yra svarbus. Kitas svarbus aspektas yra tas, kad tokiais susitarimais yra stiprinamos žmogaus teisės šioje šalyje siekiant, kad joje būtų išvengta problemų, su kuriomis šiuo metu susiduria kit, kitos Šiaurės Afrikos valstybės. Ačiū žodis poniai Damanakį dabar. Norėčiau padėkoti visiems už pasisakymus, taip pat norėčiau aiškiai pasakyti ir dar kartą pakartoti, kad palankiai vertinu parlamento dalyvavimą darybose rengiantis pasirašyti šį ir kitus susitarimus. Taip pat norėčiau Jums priminti, kad e, galioja naujas pagrindų susitarimas tarp e, parlamento ir komisijos, e, kuris nustato parlamento dalyvavimo detalės ir turime laikyti šio susitarimo. Aš norėčiau visais manomais būdais pagerinti apsikeitimą informaciją ir esu pasirengusi bendradarbiauti. E, ir visą tai susijęs su jau minėta, minėtomis procedūromis ir metodais. Dėl turinio mes privalome labai tolygiai svarstyti ir analizuoti šį klausimą dėl strateginės šalies svarbos ir dėl procesų, kurie šiuo metu vyksta tame regione. Taigi būtina užtikrinti pusiausvyrą tarp perviršiaus e, ir išteklių išsaugojimo, taip pat užtikrinti pusiausvyrą tarp anksčiau minėtų dalykų ir mūsų žvejybos laivynų, laivyno interesų. Mes norėtume užtikrinti palankesnės žvejybos sąlygas mūsų laivynų ir užtikrinti vienodas žvejybos sąlygas, kadangi mūsų laivai nėra vieninteliai žvejojantis šiuose vandenyse. E, šiame regione žvejoja daug kitų valstybių žvejybos laivų ir mes turime užtikrinti vienodas žvejybos sąlygas. Taip pat privalome užtikrinti pusiausvyrą kitoje srityje. Turime labai atsargiai leisti mūsų, apdairiai leisti mūsų mokesčių mokėtojų pinigus Pripažįstu, kad turime dėti daugiau pastangų, siekiant užtikrinti, kad mūsų skiriami pinigai e, būtų tinkamai panaudojami, nes <clears throat> tokiu būdu galima daryti pakankamai didelę įtaką šalyje vykstantiems būtiniems procesams, siekiant pagerinti padėtį. Taip pat sutinku su to, kad mums reikia labiau konsultuotis su mokslininkais ir mums reikia konkrečių patarimų ir duomenų, siekiant įvertinti savo pozicijas. Ką mes ketiname daryti kitą savaitę, mes sieksime gauti įgaliojimus iš tarybos, tęsti šis darybos ir mes remdamėsi konkrečiais nuolatiniais pagrindais tenksimės informuoti ir parlamento žvinkysės komitetą apie darybų eigą. Taip pat prašau jūsų nepamiršti, kad šis naujasis protokolas bus pasirašytas kartu su žmogaus teisų straipsniais, humanitarnės politikos e, nuostatomis ir bus naudingas tiek mums, tiek Mauritanijai. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkas, ačiū, diskusija baigta, balsuosime per kitą plenarinę sesiją. Kitas mūsų darbo tvarkės klausimas yra klausimas, į kurį atsakoma žodžiu ES strategija dėl Atlanto vandenyje regiono. Klausim